Mėly kolegos, aš šiandieną norėčiau paminėti didį žmogų, Mišel Roka. Mirė ir iš tiesų visi prisimename kolegą. Mes tęsėme jo kovą Nuo 98 metų jisai vedė tą kovą ir siekė vertybių, siekė, kad ES būtų be skiriamųjų linijų ir kad ji tarnautų piliečiams. Aš neprisimenu kito tokio žmogaus, kuris taip bet vangos, nenuilsdamas būtų dirbęs. Jisai buvo buvęs ministras pirmininkas, čia dirbo kaip paprastas Europos parlamento narys ir jisai užsitarnavo savo kolegų pagarbą ir taip pat jisai vadovavo vystumojo bendradarbiavimo užimtumo kultūros komitetams. Prancūzija prarado didį europietį, prarado didelį valstybės žmogų. Mes prisimename tam tikrus Jono susitarimus, kurie leido užkirsti kelią smurtui. Taip pat jis, kai kovojo už aplinkosaugą, ypatingai Arkties vandenyno švarumą ant Antarktidą ir Prancūzijos tauta paminės jo atsiminimą ketvirtadienį. Ir taip pat mūsų parlamentas šiandieną tylos minutę pagerbs šį didį žmogų